Dabar balsavimo motyvai dėl 10 metų biudžeto. Kolega Henan, prašom. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Kuomet nacionalinės vyriausybės mažina biudžetus ir visų uh, rinkėjų prašome taupyti. Įprasta, kad ES vienintelė teikia pasiūlymą didinti savo biudžetą. Tai nebejotinai turės finansinių pasiekmių valstybėms narėms. Pavyzdžiui, mano šalyje mūsų įnašas į biudžetą per ateinančius 12 mėnesių išauks išauks 60 procentų norėčiau pasakyti, kad mūsų partijos konf paskutinėje konferencijoje mes pasižadėjome pabandyti sutaupyti per metus 7 milijardus svarų. Na, galime kalbėti apie e, tai, kad reikia paskatų paketo, nes e, kred, žmonės išgyvena kreditų krizę, tačiau iš esmės juk paimame pinigus iš žmonių ir leidžiame juos biurokratijai. E, jeigu tai būtumėme elgesi iki šiol, būtumėme pralaimėję šaltąjį karą. O dabar matome, kad ES svarbiausias tikslas - užtikrinti savo darbuotojų tolesnį darbą. Henin, jetzt, Frau Kollegin Dodds. Ačiū. Henin dabar kolegė Dodds. Frau Kollegin Dodds. Pone Dodds, prašom. Ačiū. Noriu pasakyti 732, 733 pakeitimus o, balsavau už. Aš sveikinu bet kokią priemonę, kuri numato finansuoti planus kovojant su prievartiniais abortais ir sterilizacija. Ir taip pat reiktų daugiau lėšų kovojant su selektyviais abortais Azijoje. Sveikinu, kad tokie pakeitimai patvirtinti ir e, panašus pakeitimai suteikstų es daugiau galimybių pasmerkti panašius veiksmus ir kovoti su panašiais reiškiniais. Ačiū. Ačiū poniai Dots. Tiek motivacijų dėl 10 metų biudžeto. Dabar e, kitas klausimas, ponia Roitova pasisakys dėl jų. dėl trečiojo skirsnio. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pažymėti, jog esu nusivylusi, kad nega, nesugebėjome šiandien balsuoti už vystimosi pagalbą ir kad ES negalės padėti įgyvendinti e, sėkmingos kovos prieš e, privarstinius abortus, už e, šeimos planavimą. Ypač situacija yra liūdna Azijoje, kai mm, moteris yra priverčiama mm, pasidaryti abortą, net jeigu nustatoma, kad laukėsi mergaitės. Kiek milijonai mergaičių negimsta kasmet. Ir manyčiau, kad mūsų nesugebėjimas e, priimti tokių priemonių yra nuvilintis. Ačiū. Dabar ponia Roitova. O ponas Bolšok, atsiprašau. Ačiū. Jeigu mes panagrinėsime pakeitimus, pamatysime, kad dalis teksto pakeičia viso pakeitimo esmę. Buvo atmetami nacionaliniai pasiūlymai dėl biudžeto ir ES bus finansuojama mm, vis labiau grindžiantis neoliberaliais principas. Tai nėra labai gerai. Ir e, panašus veiksmai rodo, jog mes nepasimokėme iš esamos krizės, kuris jau čia daugiau jau ne metus. Mes vis dėl tikime e, liberalią rinką ir nepasimokome iš tos situacijos. Manau, kad negalime tęsti to kelio. Jeigu panagrinėsime ES biudžetą, pamatysime, kad mm, jis sukurtas vadovantis neoliberalų idėjomis ir taisyklėmis. Tai tikrai nuvilia Europos Sąjungo e, žmonės ir mes negalime tęsti tokio darbo. Ačiū dabar kolego Goldneš. Ačiū, ponė pirmininkė. įvairius, įvairios institucijos, jų veikla, programos juda viena kreiptimi mm, gyventojų mokymai ir e, perkvalifikavimas. Skiriama milijonai lėšų tam, tačiau mes pamirštame pieno sektorius, sektorių 812 ir 617 pakeitimas apie tai kalbėjo būtent 812 pakeitimas kalba apie 300 milijonų, mes siūlėme 600 mm, milijonų, bet to iš pradžių reikėjo balsuoti dėl 70 milijonų. Ir be to tas pakeitimas kertasi su mūsų mm, darbo taisyklėmis kurios sako, kad e, e, konkrečiai kalbant apie 61 pakeitimą, jog reikia pirmiausia balsuoti dėl to pakeitimo, kuris labiausiai skiriasi nuo pradinės versijos. Na, pirmininkas nusprendė, kaip nusprendė ir jis pasirinko neoficialią darbo tvarką. Taigi, dėja tenka nusivilti, kad, kad nebalsavimo dėl 600, 600 milijonų. Toliau, ponė Manka, dėl pono Mankas, prašyčiau, pranešim ponė Blinkevičiūtė. aš balsavau už du tūkstančiai dešimt m. biudžetą nes iš tikrųjų tos lėšos kurios yra numatytos šiame biudžete bent šiek tiek palengvins situaciją europos sąjungos valstybių piliečiams dėl ištikusios ekonominės socialinės ir finansinės krizės. be to šiame biudžete yra numatoma daugiau lėšų socialinėms reikmėms o tai yra ypatingai svarbu dabartiniu laikotarpiu. taip pat e, palaikiau ir tas nuostatas kurios numato papildomas lėšas lėšas dėl užimtumo didinimo ir darbo vietų išsaugojimo. ir dar yra labai svarbu kad numatėme tam tikras e, lėšas pieno sektoriui. žinoma buvo galima daugiau pieno sektoriui skirti lėšų kaip e, e, ir siūlė socialistų demokratų partijos atstovai tačiau gerai kad nors dalis lėšų jau yra numatyta šiame projekte. Ačiū poniai Blinkevinčiūtei. Dabar kolega Vandalin, prašom. Voorzitter, ik heb tegen de begroting gestemd omdat uh, alle posten blijven. Ačiū, aš balsavau prieš biudžetą, kadangi visose eilutėse numatoma daugiau lėšų, tuo tarpu valstybės narės sumažina viešųjų finansų lėšas. Aš nesuprantu, kodėl mes taip elgiamės. Be to 4200 e, eurų kas mėnesį parlamentarai gauna e, kanceliariniams išlaidoms. E, ir tai tikrai didelė suma, tačiau kaip ji yra panaudojama, parlamentarai nepateikė jokios ataskaitos. Taigi mes kas mėnesį gauname tokią didelę dovaną, kad net senis šaltis stebėtųsi, iš kur tokie pinigai ateina. Reikia keisti situaciją ir tą buvo galima daryti balsuojant prieš biudžetą. Dar kartą raginu visus kolegas savanoriškai pasisakyti už tai, kad būtų sukurta geresnė išlaidų kontrolės sistema. Ačiū tiek dėl kolegos Mankas pranešimo. Dabar. E, Pone Malvai, dėl kito mūsų darbotvarkės klausimo pasisakys. Elnök úr, természetesen megszavaztam e, a tej ágazat. E, Labai ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad aš balsavau dėl priemonių, kurios buvo siūlomos tam, kad krizė pieno sektoriuje palengvėtų. Be bejonės, aš tai paremiau ir aš noriu tai aiškiai pasakyti. Dar kartą noriu čia pabrėžti, kad čia mes suteikime tik minimumą. Tai neleis iš esmės pagerinti padėties. Ir gal tam tikrą prasme net būtų buvę geriau balsuoti prieš jį. Taip pat noriu pasakyti, kad aš šiek tiek supykau dėl to, kad tris kartus norėjau e, pateikti klausimą, bet niekad negavau atsakymą. Pirmasis klausimas buvo susijęs su tuo, ką ES ketina daryti dėl krizės. Mes iš vienos krizės įbrendami kitą. Ir atrodo, ar mes kalbėtume apie pieno sektorių, apie kitą sektorių, krizės kartojasi viena po kitos. Ką ES ketina daryti, ko jį pasimokė iš tų tragedijų, iš tų katastrofų ir krizių, kurios greuna daugelių šeimų gyvenimus. Antras klausimas, kurį norėčiau pateikti komisijai. Kaip pinigus būtų galima paskirstyti valstybėms narėms deramai? Ar būtų galima užtikrinti, kad smulkieji ūkininkai gautų pirmiausia pinigus, nes jų išgyvenimui iškyla pavojus? O trečiasis klausimas yra susijęs su naujosiomis valstybėmis narėmis. Ką darysite dėl diskriminacijos, kurią dar patiria naujos valstybės narės rinkose? Jarą. Ponas Jarė. Ja. Dank, Herr Präsident. Ich möchte... Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl pieno sektoriaus norėčiau tarti keletą žodžių. Pirmiausia, sveikinu, kad komisija greičiau reaguoja į sviravimus pieno sektoriuje. Be to džiaugiuosi, jog mums kartu pavyko Europos pieno gamintojų ūkininkams, pieno sektoriaus ūkininkams suteikti tokią sparčią pagalbą. Na, kadangi pinigai visko neišsprendžia, reikia pasinaudoti esamų laikų ir pasiruošti laikui po pieno kvotų panaikinimo, todėl reiktų užmėgsti tinkamą dialogą tarp politikos ir pieno ūkininkų. Reikia galvoti, ką mes darysime po 15 metų atsakymų kol kas nėra ir čia yra asmenė problema mano nuomonė. Ačiū. Ačiū kolegai Jar, dabar ponė Roitova. Děkuji, pane předsedo. E, plně podporuji rozšíření. Ačiū, pane pirmininkė. Aš visiškai palaikau 176 straipsnio išplėtimą ir įtraukti į jį pieno produktus, nes mes taip sugebėsime lankščiai reaguoti į situaciją šiame sektorėje visame pasaulyje bei neiškraipyti konkurencijos. Tačiau aš abejoju dėl kvotų perpirkimo veiksmingumo, juk e, valstybių narių biudžetų pagalba reikės spręsti tą krizę, o valstybių narių galimybės nėra vienodos finansuoti šią priemonę. Manau, kad tai atsilieps mūsų ūkininkų konkurencingumui ir e, konkurencijai bendrai. Todėl, kaip Čekijos Respublikos atstovė, e, Aš beveličiau, kad kvotos būtų finansuojamos iš ES biudžeto, kad kiekviena valstybė narė galėtų vienodai jomis pasinaudoti, būtent dėl to aš susilaikiau balsuojant. Ah, Ačiū dabar ponas Sikierskis. Szanowni Państwo, po wielu miesiącach oczekiwań, długich dyskusji w komisji. Ponios ir ponai, po keletą mėnesių tromitete dėl ūkininkų protestų įvairiose valstybėse narėse patvirtinome papildomą paramą pieno sektoriuje dirbantiems ūkininkams. Tačiau jos nepakanka, nes ūkininkai daug prarado, daugelis iš jų e, yra ant bankroto ribos, bankrutuoja ir tuo taip pat, tai taip pat pakenkė ES reputacijai. Kodėl komisija sureagavo taip lietai, taip vėlai? Ar nėra rinkos stebėsenos? Ir ši situacija nėra pozityvi, kalbant apie administracijos darbą. Ir veiksmai, kuriuos darome vėliau, daugiau kainuoja. Todėl turėtume padaryti išvadas, bandyti stabilizuoti rinkas ilgos trukmės laikotarpiu, kad užtikrintumėm ilgalaikę našę gamybą. Tai mūsų pareiga sunkiai dirbantiems ūkininkams. Ačiū, ponui Sikerski. Dar du balsavimo motyvų paaiškinimai ir abu kolegos yra nauji nariai, noriu priminti, kad pagal mūsų darbo tvarką negalima prašyti pateikti balsavimo motyvus, kai motyvų paaiškinimas jau prasidėjęs, tačiau išimties tvarka leisiu Jums pasisakyti, bet gal paprašysiu frakcijų sekretoriato paaiškinti nariams, kad e, kokia yra balsavimo motyvų paaiškinimo tvarka. Dabar kolega Kėlis, žodis. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad ir aš džiaugiuosi, kad buvo priimtas šiandienos projektas pienininkistės sektoriui. Tai parodo, kad ES klausosi ir reaguoja, žinoma, pati savo kompetencijos ribose. Būtų geriau, jeigu galėtume daugiau pinigų skirti pienininkistės sektoriui ir tikimės, kad ateityje čia pagerinsime padėtį. Bet pusė kepalo yra geriau negu visai be duonos likti. Dar norėčiau pažymėti, kad šiandien angliškame vertime buvo padaryta nemažai klaidų ir ponas Buzekas sakė, kad galbūt dėl to, kad jis per greitai kalbėjo. Aš nieko nebandau kaltinti, bet E, pavyzdžiui, skaičiai buvo supainioti, pavyzdžiui, 444 buvo pavadintas 445, o 440 buvo pavadintas 444. Jeigu e, tokių sunkumų iškyla, tai e, norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų tam skirta, bet aš manau, kad tai yra, klys yra žmogiška, todėl manau, kad reikėtų sekti elektroninius ekranus, nors ir jie kartais klysta. Ačiū po kolega Keli, toliau Kalinovski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už e, reglamento pakeitimą, tačiau aš turiu šiek tiek abejonių. nes naujoji nuobaudų skaičiavimo sistema turėtų įsigalioti balandžio pirmąją dieną. Tačiau aš balsavau už, todėl kad tokiu pakeitimu mes suteiksime galimybę paremti pienininkystės ūkininkus 280 milijonų eurų ir galime tik tikėtis, kad blogiausias laikotarpis jau praeitįje. Tada išlieka klausimas, o kokia bus pienininkystės ateitis Europoje? Ypač kyla klausimas, ar pasiteisins kvotų sistema. Viena vertus, yra pateiktas pasiūlymas didinti kvotas, tačiau kita vertus yra teikiamas pasiūlymas sumažinti tiekimą. Aš esu už kvotų išplėtimą. Ačiū ponui Kalinovskijai. Taigi, baigiame paaiškinti E, motyvus dėl BRO ir dabar periname prie demokratijos stiprinimo išorės santykiuose. Pono Fenin. Ačiū, ponė pirmininkė. René Descartes, prancūzijos filosofas, yra sakęs, kad visais mūsų jausmais galima manipuliuoti piktiems demonams. Kartais, klausant šiandienos pasisakymą, man atrodo, kad mes įžengėme į tokį Descartes pasaulį. ES kalba apie savo vertybės, laisvę, demokratiją, bando plėsti tas vertybės per priekybą ir tarptautinius santykius, o kas iš tikrųjų vyksta. ES bando susitaikyti su Pekino tyrais, nesikalba su Kubos, e, su Kastru kovojančiais e, veikėjais, e, finansuoja Hamaso finans, kontroliuojamą Palestiną šiame pranešime net negalime kalbėti apie demokratijos plėtrą ir mūsų institucijų teisingą veiklą. Aš nesakau, kad ES yra dviveidė, mes tokius pat standartus taikome ir savo e, valstybių viduje. Prižvelkime, kas atsitiko su referendumo rezultatais, jie tiesiog buvo paminti. Mūsų atstovaujamoji valdžia yra e, valdžios reputacija yra sutepta ir aš tikiuosi, kad Lisabono sutartis baigs tokią netinkamą praktiką. Kolegė Kamal. Much, Mr. Ponas Kaman. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad niekas negali nesutikti su tuo, kad reikia propaguoti ir remti demokratiją visame pasaulyje ir ES viduje ir už jos ribų. Bet prisiminkime į istoriją. Prisiminkime istorijos pamokas, kai Junktinės Amerikos valstijos bandė propaguoti demokratiją visame pasaulyje. Ir tada žmonės sakydavo, kas pas jūs pačius darasi, kas darosi su e, juodaodžiais amerikiečiais, kurie negali balsuoti. Britanija, kita kolonijų šeimininkė, taip pat bandė plėtoti demokratiją, bet neleido balsuoti moterims. O ką dabar daro ES? ES kalba apie demokratijos platinimą visame pasaulyje. Mano kolega ponas Haninas jau labai daug to dviveidiškumo pavyzdžių pateikė. Bet prisiminkime vieną dalyką. Kai kalbam apie demokratijos plėtrą, nepamirškime, kad būtina susitvarkyti savo pačių kiemą. Olandai ir prancūzai balsavo prieš konstitucinę sutartį. Paskui prasidėjo apmąstymų laikotarpis ir nekreipėme dėmesio į jų sprendimą, kai airiai referendume pasakė ne. Mes sakėme, mes galime e, sutikti su jūsų rezultatais, jeigu jums, jūs pabandysite dar kartą balsuoti ir pakeisti savo nuomonę. Taigi pirmiausia, susitvarkykime patys. Ačiū, ponė Kamal. Tiek būtų pasiūlymų dėl pa, tiek būtų paaiškinimų balsavimo motyvų dėl demokratijos stiprinimo, dabar dėl broko pranešimo ponas Hanen. Ačiū pirmininkė. Vėlgi dar kartą noriu priminti kolegoms apie tai, kad Europos konstitucija arba Lisabonos sutartis techninių požiūrių dėl negalioja. Ir broko pranešimas yra didžia dalimi grinai grindžiamas tą sutartimi, jos galiojimu. Man čia tai atrodo įtartina. Pranešimas nebuvo skelbiamas prieš Airijos referendumą ir dabar staiga siūloma ES ambasadas steigti visame pasaulyje ir turėti vieningą ES diplomatinį korpusą. Tačiau žinome, kad iš tikrųjų ES užsienio politika e, de facto egzistuoja, jei ne de jure, vyksta dėrybos visame pasaulyje, e, dirba ES ambasadoriai. Ir vėlgi manome, kad tuo pranešimu bandoma įteisinti tai, kas jau vyksta ES daugelį metų. Mes ne, negalime net to atmesti, nes taip vyksta jau daugelį metų. Taigi ES politika nuo neįsivaizduojamos tampa e, neišvengiama. Ačiū ponui Henung, tai buvo vienintelis balsavimo motyvų paaiškinimas dėl Elmar Brok pranešimo. Dabar dėl TEP susitikimo ir ES-JAF aukščiausio lygio susitikimo, du balsavimo motyvai. Ponas Balčytis, tikiuosi teisingai ištariu jūsų pavardį. Thank you, Mr. President. Esu... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš šią rezoliuciją paremiau, nes e, labai didelę svarbą skiriu artėjančiam ES ir ją vadovų susitikimui. Pastaruoju metu girdėjome labai daug pažadų, kurių bus neįmanoma e, įgyvendinti, jeigu valstybės veiks savarankiškai. Šiuo požiūriu ES ir JAV turėtų imtis lyderių vaidmens įgyvendinant didžiojo dvidešimtuko įsipareigojimus. Todėl reikia efektyviau koordinuoti priemonės, kurias taiko JAV ir ES. Mums nereikia strategijos strateginės ES ir JAV partnerystės. Aš tikiuosi, kad komisija išgirs šią parlamento, šios parlamento norą. Ačiū ponui Balčytis. Ponas Kamalis dar paaiškins savo motyvus. Ačiū pirmininkė, noriu visiems padėkoti už, už kantrybę, taip pat ir vertėjams, kurie puikiai dirba. Mes visi sutarėme, kokie svarbus yra ES ir JAV santykiai. Ir manau, mes visi džiaugiamės tuo, kad vyksta vadovų susitikimai ir kad vyksta transatlantinis dialogas. Tačiau labai svarbu, kad suvoktume, jog visas pasaulis stebi, kaip vyksta tie susitikimai, apie ką juose kalbama, tai yra visi laukia lyderystės iš tokių susitikimų. Ir geriausias būdas paskatinti mūsų ekonomikos augimą, ypač krizės laikotarpiu, tai būtų užtikrinti uh, kad mes e, laikytumėme savo žodžio, kai kalbame apie laisvą prekybą. Mane neramina bendroji žemės ūkio politika, nes man atrodo, kad jie toliau stiprinas protekcionizmas ir tai daro didelę žalą ūkininkams besivystančiame pasaulyje. Pažvelkime, ką daro Obamos administracija įvedusi neseniai tarifus Kinijos Kinijos prekiams. Mums reikia skatinti pasaulio laisvą prekybą, kad paskatintume ekonomikos atsigavimą visame pasaulyje. Ačiū ponui Kamal. Taigi noriu palinkėti visiems skanaus, kurie dar yra salėje ir pertrauką iki 15 valandos. So. Vielen Dank.